Labas rytas, ponios ir ponai, labas rytas, kolegos. Jau 8 minutės po 9, todėl siūlyčiau pradėti. E, pradėsime nuo 11 darbo tvarkės klausimo, ir tai yra rekomendacija tarybai, komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos. Balsuosime elektroniškai e, klausiau pranešėjo Piero Antonijo Panzerį, jis kalbėti nepanoro, todėl iš karto balsuosime. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 57 pakeitimas kas už, prieš susilaiko, patvirtintas. 59 už, prieš susilaiko, patvirtintas. Trečias kompromisas kas už, prieš susilaiko, patvirtintas. 66 pakeitimas už, prieš susilaiko, patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Penktas kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 76 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 86 e, kompromis, e, pakeitimas už, prieš, 86 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 91 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 92 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 105 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 118 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 131 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 132, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 133, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 134, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 135, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Atmestas. 136, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 137, kas už prieš susilaiko atmestas. 138, kas už prieš susilaiko atmestas. 13 kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 150 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 151 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. Pasitikrinkime dar kartą. 151 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. 32.13. Atmestas. 153. Kas už? Prieš susilaiko. Patvirtintas. 14. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko. Patvirtintas. 15. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko. Patvirtintas. 162. Pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko. Atmestas. 164. 162 pakeitimas, kurį patikė Loch Biller. Balsuokime. Trijų kolegų. Dviejų trūksta. Vieno. Baigėme balsuoti. 22, 10, 15 susilaikė atmestas. 164 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 166 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 168 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 169 už, prieš, susilaiko, atmestas. 170 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 107, pasitikrinkime 170. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 171. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 172. Kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. 172 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 173 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dabar pereikime prie konstatuojamųjų dalių. E, konstatuojama dalis A, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 5 už, prieš, patvirtinta 6, už, prieš, susilaiko, patvirtinta 7, už, prieš, susilaiko, patvirtinta 8, už, prieš, susilaiko, Pastikrinkime. A, konstatuojame dalis 8. Baigiame balsuoti. Dvi, patvirtinta. Devinta už prieš susilaiko. Pasitikrinkime devintą. Pradedame balsuoti. Baigiame tikrai akivaizdžiai patvirtinta. Dešimtas už prieš susilaiko patvirtinta. Vienuolikta už prieš susilaiko atmesta. Dvylikta už prieš susilaiko patvirtinta. Trylikta už prieš susilaiko atmesta. Keturiolikta už prieš susilaiko. Pasitikrinkime keturioliktą. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 15. Konstatuojama dalis, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 16. Už prieš susilaiko. Pasitikrinkime 16. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl 16. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 17 už, prieš susilaiko patvirtinta. 18 už, prieš susilaiko patvirtinta. 19 už, prieš susilaiko patvirtinta. 20 už, prieš susilaiko atmesta. 16 kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 17. Už prieš susilaiko patvirtinta. Toliau 28. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 29. Už prieš susilaiko patvirtinta. 30. Už prieš susilaiko patvirtinta. 31. Už prieš susilaiko atmesta. 32. Už prieš susilaiko Atmesta. 33. Už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 34. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 35. 30, dėl 34 pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 27-21. 35 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas 36 kas už, prieš, susilaiko, atmestas 37 už, prieš, susilaiko, atmestas 30, pasitikrinkime, 37. Buvo akivaizdu? Pradedame balsuoti dėl 37. Baigiame. 440. Kas prašė pasitikrinti? Kas prašė vardinio balsavimo? Dabar penkias minutės turėsite tylėti. 37 atmestas, 38 už, prieš susilaiko, patvirtintas, 39 už, pri, prieš patvirtintas, 40 už, prieš susilaiko, atmestas, 41 už, prieš susilaiko patvirtintas 42 už, prieš susilaiko patvirtintas 43 už, prieš susilaiko patvirtintas 44 už, prieš susilaiko patvirtintas. Pasikrinkime dėl 44. Patvirtintas. 45 už, prieš susilaiko Patvirtintas. Nurodomosios dalys pirmas e, patvirtintas, antras už prieš susilaiko patvirtintas, trys už prieš susilaiko patvirtintas. E, Pereikime prie elektroninio balsavimo, pradedame. Vienas kolega nebalsavo dar. Jau. 45, 4 susilaikę sveikiname. Toliau 12 darbo tvarkės klausimas rekomendacija tarybai komisijai ir komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiai galiotiniai užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Čilės asociacijų susitarimo atnaujinimo. Pranešėjas Charles Stanak, ar norėtumėte kalbėti? Ačiū, pirmininkė, galime balsuoti. Toliau, taigi pereikime iš karto prie balsavimo. Pradėkime nuo 20 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 22 už, prieš, susilaiko, pastikrinkime 22. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 23. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Pirmas kompromisas. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. 30 pakeitimas. Kas už prieš susilaiko? Pasitikrinkime. Balsuojame dar kartą dėl 30. Baigėme balsuoti. Atmestas. 22-24 balsai. 31. Dvi dalys. Dėl pirmosios dalies už, prieš, susilaikom, patvirtinta. Pasitikrinkime. Gerai, praded, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Antra dalis. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 32 pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 34. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. 35. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. 40. Pakeitimas. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. 41. Už prieš susilaiko patvirtintas. Pastikrinkime dėl 41. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. Nuo 21 iki 23. 43. Už prieš susilaiko. Patvirtintas. 45. Už prieš susilaiko. Patvirtintas. 46. Už prieš susilaiko. Atmestas. 48. Už prieš susilaiko. Patvirtintas. 49. Už prieš susilaiko. Patvirtintas. 51. Už prieš susilaiko. Patvirtintas. 52 už, prieš, susilaiko, atmestas. 53 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 54 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 56 iš dviejų dalių. Pirma dalis, kas už, prieš susilaiko, e, patvirtintas. Antra dalis, kas už, prieš susilaiko. Pastikrinkime. 56 pakeitimas antra dalis pradedame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 61 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 62 pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 63 už prieš susilaiko patvirtintas. 65 iš dviejų dalių, pirm, balsuokime dėl pirmos dalies, už prieš susilaiko patvirtintas, antra dalis už prieš susilaiko patvirtintas. 66 pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 67 už prieš susilaiko patvirtintas. 68 už prieš susilaiko patvirtintas. 6 69 atkrenta, antras už prieš susilaiko atmestas, 3 už prieš susilaiko atmestas, 4 už prieš susilaiko patvirtintas, 5 už prieš susilaiko atmestas, 6 e, už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl šešto. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas 24-22. Penktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko. Patvirtintas. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš susilaiko. Pastikrinkime dėl vienuolikto pakeitimo. Baigiame. Patvirtintas. Dvyliktas už prieš susilaiko. Dvyliktas. Dar kartą balsuokime dėl dvylikto. Baigiame. Priimtas. Tryliktas už prieš susilaiko. Priimtas. Penkioliktas už prieš susilaiko priimtas. 16 už prieš susilaiko priimtas. 17 už prieš susilaiko atmestas. 18 už prieš susilaiko atmestas. 19 už prieš susilaiko atmestas. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. Elektroniškai balsuojame dėl viso pakeisto pranešimo projekto. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. 45, 3 susilaikę sveikiname Čelzą. Ir dabar pereikime prie 13 darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra informacija apie užsienio reikalų komiteto misiją Moldovoje ir Ukrainoje. We're exactly on time, no?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 So, half past nine. 9 valandos 30 minučių. Ir kitas mūsų darbo atvarkės punktas. AFET komiteto misijos į Moldovą ir Ukrainą pristatymas. Jį vyko balandžio 2-6. Tuomet aš pats vadovavau AFET komiteto misijai į Japoniją ir Pietų Koreją, o ponia Laima Andrikienė vadovavo šiai misijai, šiai komandiruotį, kurioje dalyvavo šeši e, komiteto nariai. Moldovoje prie mūsų komiteto e, narių prisijungė kolegos iš biudžeto komiteto ir tarp parlamentės delegacijos. Žodis poniai Laimai Andrikienė dabar, prašau. Ačiū ponė pirmininkė už galimybę man pristatyti komitetų įvykusios misijos į Moldovą ir Ukrainą ataskaitos. Mūsų apsilankimo tikslas - prisidėti prie vykstančio darbo ir parengti gyvendinimo ataskaitas apie asociacijos sutarties įgyvendinimą bei gilios ir visapusiškos sutarties su Ukraina įgyvendinimą. Žinoma, ši komandiruotė taip pat buvo galimybė įvertinti sudėtingą politinę situaciją laukiant svarbių rinkimų tose šalise. Kaip, kaip jūs ir sakėte, pirmininkė šeši komiteto nariai dalyvavo šiame e, išvykime, e, pranešėjai Galer ir Auštrevičius Franzulika, Helmut Stolz bei Europos parlamento delegacijos ES Ukrainos parlamento tarptautinėje asociacijoje dar iš Rosati. Buvo taip pat narių iš biudžeto komiteto ir taip pat prisijungė kolegos iš tarp parlamentinės delegacijos. Mūsų vizito programa buvo ypač intensyvi, įvyko 32 susitikimai, dvi spaudos konferencijos ir dar e, porą išvykų. Moldova ir Ukraina susitikome su šalių premjerais, parlamentų vadovais užsienio reikalų komitetų pirmininkais, vadovaujančių partijų ir opozicinių partijų atstovais, pilietinės visuomenės atstovais, žmogaus teisų aktyvistais, Europos verslo atstov, asociacijų atstovais, ES valstybių ambasadoriais bei tarptautinio organizacijų atstovais. Be to, Moldovoje sustikome su šalies prezidentu ir aplankėme ES finansuojamus projektus metus e, netoli e, administracinės sienos su Padniestrė. Abiejose šalėse surengėme spaudos konferencijas, kuriuose aptarėme svarbiausius mūsų vizito metu e, svarstytus klausimus. Apie Moldovą. Dabar mes išreiškėme ryštingą paramą asociacijos sutarties įgyvendinimu ir akcentavome būtinybę siekti pažangos demokratijos, žmogaus teisų viršenybės ir įstatymo viršenybės rytyje. Daugelį pokalbių kalbėjome apie korupciją, apie būtinybę pasiekti rezultatų, kovojant su sukčiavimais bankuose. Taip, kitas svarbus dalykas te, - teismų sistemos reforma. Nebejoju, kad mūsų pranešėjas ponas Užtrebžius komitetą detaliau apie tai informuos. Buvo aptarti ir rinkimai, nes gegužės mėnesį vyks vietos rinkimai, o parlamento rinkimai metų pabaigoje turiu pranešti, kad sulaukėme daugelio nusiskandimų dėl naujojo rinkimų įstatymo, prieigos prie žiniasklaidos bei kai kurių opozicinių kandidatų e, persekiojimo. Todėl esame susirūpinę, kaip tie rinkimai bus vykdo, e, e organizuojami. Ir tikrai rekomenduočiau Europos parlamentui nusiųsti didelę stebėjimo e, delegaciją, stebėti rinkimų, kaip e, padarėme Ukrainoje 2014. -aisiais. Lankydamėsi Moldovoje kalbėjome ir apie parlamento darbą. Paraginome kolegas ten pa, pa, patvirtinti audiovizualinį kodeksą, kuris buvo neseniai parengtas draugės ES pagalba. Kaip suprantu, taip ir įvyko praeisį penktadienį, taip pat raginome parengti naujas taisyklės ir procedūras ir elgesio kodeksą, kad visuomenės pasitikėjimas parlamentu auktų. Ukraina E, išreiškėme reištingą paramą asociacijos starties įgyvendinimui ir akcentavome būtinybę siekti pažangos demokratijos ir įstatymo viršenybės rytise. Pagyrėme vykdomas reformas, kurios e, vyksta nežiūrint Rusijos agresijos ir akcentavome, kad tai nėra išaldytas konfliktas ir kad jis neturi tapti užmirštų konfliktų. Kaip ir Moldovoje, diskusijose kalbėjome apie būtinybę veiksmingai kovoti su korupcija. Ir todėl e, aukščiausiojo kovos su korupcija teismo įsteigimas laikantis Venecijos komisijos rekomendacijų yra labai svarbus prioritetas. Tai galėtų nutikti šių metų gegužės ar birželio mėnesį, nežiūrint griežto kai kurių narių pasipriešinimo radoje. Kalbėdami tą pačią temą, išreiškėme ir susirūpinimą dėl E, būtinybės pilietiniams aktyvistams teikti elektroninės deklaracijas. Tai susijęs su pasiūlymais dėl makrofinansinės paramos, kurią ES rengėsi teikti Ukrainai. E, paliksiu mūsų pranešėjui ponui Galeriu užduoti detaliau informuoti komitetą apie tai. Galiausiai kalbėjome ir apie rinkimų įstatymus kaip e, nekarta rekomendavo Venecijos komisija, demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuras, reikėtų suderinti visų rinkimų įstatymus ir tai turėtų būti padaryta likus metams iki rinkimų. E, rinkimų įstatymo projektas patvirtintas praėjusį rudenį būtų geras žingsnis priekin. Bendrai noriu užbaigdama padėkoti EIVT ir dviejų ES šalių ambasadoriams ir jų komandoms, kurie suteikė puikią paramą mums mūsų vizito metu ir prieš jį, taip pat už politinės konsultacijas vietoje. Taip pat noriu ypač padėkoti AFET komiteto darbuotojams už jų darbą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Poniai Laimai Andrikienį, ar kiti delegacijų dalyviai vizito E, dalyviai norėtų ką nors pasakyti. Visų pirma, žodis ponui Galerui. Jūs esate mano sąraše. Mes pirmiausia lankėmės Moldovoje. Kaip norite? Kas norėtų ką nors pasakyti apie Moldovą? Prašau, ponas Užtrevičius. Ačiū. Pirmininkai, už tai, kad sugražinote man mano e, kalbėjimo teisės. E, vizitas Moldovoje buvo puikus, tikrai aktyvus. Noriu padėkoti savo kolegė Andrikeniai, biudžeto komiteto nariui Pondui Murasan už, už visą um, susijusių darbą. Susitikome su įvairių nevyriausybinio organizacijų atstovais, su politikais. Atvirai kalbant, Išlieka tam tikrų ne, nesutarimų tarp mūsų pozicijos ir Moldovos atstovų pozicijos ir turime tai atvirai pasakyti. Uh, ir mūsų darbo tvarkė su Moldova aš suskirčiau į dvi dalis - ekonominė, priekybos ir ekonominės partnerystės, bei kita vertus politinė, teisminė ir įstatymo viršenybės rytis. Kalbant apie ekonominius dalykus, čia viskas yra, atrodo pozityviai, priekyba auga. Es, mm, tu, yra didžiulis susidomėjimas stebėti ekonominį Moldovos vystimasi, taip pat siekti, kad reformos atvertų daugiau investicinių galimybių, sukurtų geresnę investicijų aplinką, tačiau vertinant politinę pusę ir teismų sistemos darbą. Yra daug diskusijų diskusijų ir išlieka dar daug diskutuotinų temų. Mūsų netenkina rinkimų kodeksas, rinkimų įstatymas, kuris buvo e, priimtas ir, kuris, ir kurio pagrindu Moldovoje vyks rinkimai. Nemanome, kad tai geras, pozityvus e, ženklas. Laukiame, kad Moldovos politikai imtųsi iniciatyvos pakeisti rinkimų uh, rinkimo įstatymo nuostatas prieš rinkimus. Pradėjome diskusijas su Moldovos e, aukštarango pareigūnais. Iškėlėme šią temą, tačiau e, iš jų pusės pasigendame ketinimų imtis e, iniciatyvos keisti įstatymą. Teismai Moldovoje, kalbant apie e, teismų darbuotojų samdymą, kompetitingus, e, švarios reputacijos teisėjus ir, ir teisininkus. Čia reikėtų konstruktyvesnio požiūrio ir ta, ta situacija susijusi su tam tikrais niuansais. Toliau, sukčiavimas bankų sektoriuje. Tai taip pat aktuali tema ir pačiai Moldovai, ir visiems kreditoriams bei susijusiams institucijoms, tai svarbi tema, istorija, kurią reikia e, išanalizuoti ir e, nubausti tuos, kurie yra atsakingi. Noriu pažymėti taip pat štai, kad tai susijęs su geopolitiniais aspektais. Šalyje dar yra stiprus tas geopolitinis. E, nusiteikimas, ne, kurį demonstruoja netgi aukščiausio rango pareigūnai, racionaliai to paaiškinti negaliu. Politikai ir politinės partijos to šalies turėtų apsispręsti. Tačiau mes negalime apsimesti, kad tai nevyksta, turime stebėti ten vykstančias diskusijas. Nebejoju, kad šis vizitas suteikė mums įdomios ir naudingos medžiagos, e, ben, toliau rengiant mūsų, mūsų pranešimus, ataskas apie Moldovą. Pirmininkė, dar kartą noriu padėkoti Jums už tai, kad kreipėtės į e IVT, prašydami naujausios informacijos apie e, situaciją šalyje. Manau, kad tai tik tai užtikrins, kad mūsų darbas būtų našesnis ir labiau sudarnintas. Pirmininkas, ačiū. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti apie Moldovą? Kristian Preda. Nors jūs ir nebuvote delegacijos nariu, prašau. Ne. Nebuvau. Bet aš norėčiau pasakyti keletą žodžių. Prieš delegacijos išvykimą aš supratau, kad kitos politinės frakcijos neprieštaraus tam, kad būtų balsuojama dėl rezoliucijos, kuri buvo parengta jau rugsėjo mėnesį. Ir Na, tik laukiame, kol vyksta dele, delegacijos vizitas. Ir mano dėliam nustebimui praėjusią savaitę e, E, kaip, kaip ką tik sakė pranešės Moldovos klausimų, mes tiesiog apsimetėme, kad nieko nėra, užsimerkėme. Ne, čia kalbu apie mūsų frakciją, nes kitos frakcijos atmetė parlamento siūlymą patvirtinti rezoliuciją, kurioje kalbama apie padėtį Moldovoje, remiantis ir taip pat to vizito e, pagrindu. Noriu Jums priminti, kad 2017 rugsėjo mėnesį jau buvo nuspręsta teikti rezoliuciją dėl Moldovos. Dėl labai neteisingų politinių paskaičiavimų ta rezoliucija buvo atidėta iki praeitos savaitės. E, apsiskaičiavome dėl to, kad, kad norėjome palaikyti proeuropietišką politiką Kišiniovę, tačiau tos koalicijos ten nebėra jau ilgesnį laiką. E, Kišiniove yra partija, kuri vadinasi Demokratinė partija, tarptautinio socialistų organizacijos narė. narė. Jie praktiškai nusipirko parlamente esančius kom komunistus, komunistų partijos atstovus. Taigi, tai žymioji preeuropietiška koalicija, jos nariais yra uh, E, buvę komunistai ir oligarchai. Ir mes norėjome užsimerkti, apsimesti, kad to nėra. Kal aš kreipiuosi į pranešimo autorių ir noriu akcentuoti. Tai jūs sakote, na ir mūsų strategijos rezultatai tikrai bus katastrofiški. Pamatysite, kad Dodonas e, laimės e, triuškinančią pergalę socialistas, o tai yra netgi blogiau nei, nei komunistai. Komunistai išliejasi prie oligarkų, o socialistai išliejasi prie Maskvos. Taigi ačiū už tai, kad užmerkite akis. Ačiū, Kristijanai, sako pirmininkas. Ar dar kas norėtų ką nors pasakyti apie Moldovą? Tai dabar iš Moldovos persikeliame į Ukrainą ponas Galeris apie kelionę į Kijevą. Ačiū. Ir kaip, kaip jau sakiau, aš tikrai norėčiau pritarti Kristijano žodžiams. Oligarchas Plochodniukas mojuoja europietišką vėliavą, tačiau elgesi labai stereotipiškai. Tai reikia akcentuoti ir pripažinti. Ir taip yra ne tik parlamente. Ir merai taip pat elgėsi. Jo partija vietos rinkimuose gavo beveik 200 vietų, ir, o prieš tai turėjo 600, kiek žinau. Taigi jie turi galimybę gyvendyti savo politiką ir iš tikrųjų sėkmingai šantažuoja kitų politinių partijų kandidatus vietoje. Ir tą žinę mes Lohodnikui aiškiai ir pasakėme, mes pareiškėme jiems, kad mes apie tai žinome ir kad tai nėra pats tinkamiausias būdas tvarkytis, šantažuojant žmonės visur arba viešajame sektoriuje ar privačiame sektoriuje, nes jiems yra sakoma, kad prieš juos bu, bu, bus pradėtas tyrimas dėl mokesčių vengimo ir taip toliau, arba kad jie arba jie patenka dviems mėnesiams į kalėjimą ir paskui ir, tu, ir tuo rinkimų kampanija baigėsi. Tokia yra realybė Moldovoje, e, su, su kuria susiduria visi, kurie kovoja prieš Dodoną ir tuomet jie patiria maskvietiškus metodus. Bet dabar apie Ukrainą. Manau, kad mūsų laukia sunkus sprendimai, kuriuos turės priimti proeuropietiškos jėgos. Daugelį e, sektorių, teritorijų, kurie, kuriuose yra proeuropietiškos jėgos. E, matome bandymus vykdyti reformas, tačiau yra daugybė noro, daugybė ketinimo atidėti reformas, jas susilpninti, nes tai susijęs su tam tikrais privačiais interesais ir tai mūsų nedžiugina. Peržiūrėję pirmąjį rinkimų. Reform, rinkimų įstatymo reformos projektą matome, kad jam tikrai nebus pritarta ir tai bus prarasta galimybė sukurti rinkimų sistemą, kuri būtų tinkamesnė šaliai. Tai gaila, kad taip yra, dar būtų laiko tai pakeisti. Ir jeigu būtų politinės valios, tai, tai galėtų būti įvykdyta. Dar vienas dalykas, apie tai kalbėjo Lama Andrikienė. Kitas aktualus klausimas, kuris buvo aktualus jau kurį laiką, kadangi neįgyvendintas negyventos kai kurios reformos šalis nesulaukė paskutinės finansinės, makrofinansinės paramos e, e, šalies. Keturių reikalavimų šalis neįvykdė ir todėl tenka vėl svarstyti ketvirtąją makrofinansinės programos paramą, kuri lydi gilios ir visapusiškos prekybos sutarties įgyvendinimą. E, mūsų darbo tvarkiai. Taip pat e, akcentuojame e, antikorupcinio teismo įsteigimą, nes tai rekomendavo Venecijos komisija, ypač atkreipdama dėmesį e, į renkamų asmenų profilį, tų, tų, tų profilių tikrinimą bei E, vakarų ekspertų paramą skiriant teisėjus. Dėl šių e, siūlymų, dėl šių nuostatų dar nebuvo balsuota. Mums buvo pasakyta, kad gegužės mėnesį arba vėliausiai birželio mėnesį vyks antrasis to e, įstatymo projekto dėl antikorupcinio teismo svarstymas. Tai tikrai galėjo jau įvykti ir to projekto trūkumus buvo galima ištaisyti. Tačiau, kaip jau sakiau, kai kas, kas yra rimtai suinteresuotas, kad taip nenutiktų, kad neatsirastų našus antikorupcinis teismas, daro viską, kad taip ir nebūtų. Elektroninės mokesčių deklaracijos. Šiaip tai yra geras žingsnis, gera sistema ir tai atskleidė daug informacijos apie E, politikų ir valstybės tarnautojų turimą turtą. Man atrodo, kad keršto dvasia, bent jau aš taip įsivaizduoju, jie ėmėsi atsakomųjų priemonių ir pritaikė tam tikras priemonės NVO nariams aktyviai kovojantiems su korupcija. Turime aiškiai pasakyti, kad svarbu, kad nevyriausybinės organizacijos dirbtų skaidriai ir atskleistų, iš kur jų finansai, bet, bet tai susijęs su NVO, o, kaip, kaip struktūromis, institucijomis, o ne su atskirais asmenimis, kurie bando pakeisti real, šalies padėtį, kovodami su korupcija. Jau sausio mėnesį mums buvo pažadėta, prezidento administracija pažadėjo, kad tie klausimai bus sprendžiami, tačiau jų nebuvo imtas. Ir kaip sakiau, man susidarė įspūdis, kad tai labai kertasi su tam tikrų žmonių interesais. Kai kurie e, klausimai sprendžiami sklandžiai, turime kalbėti ir apie juos, ne tik apie neįgiamus dalykus, pavyzdžiui, E, sėkmingai vyksta decentralizacija, matome, kad vietos ligmo, tai vadinamosios oblast, gauna daug daugiau finansų ir kai kur iškyla problemų tinkamai investuojant ir išleidžiant tuos pinigus. Reikia domėtis, ar pinigai tinkamai išleidžiami. Atsakingi pareigūnai bijo padaryti klaidų ir todėl pinigai kai kuriais atvejais nepanaudojami. Reikia paspartinti decentralizacijos procesą, užtikrinti, kad viskas vyktų sklandžiau keistis pažangiają praktiką, nes kai kuriuose regionuose viskas sėkmingai vyksta ir jie panaudoja jiems skirtas lėšas. Taigi tai reiktų paskatinti ir paremti sveikatos apsaugos sektoriaus reformą, privatizaciją, daugybė kitų teisės aktų eina tinkama kryptimi ir vertinant bendrai, sakyčiau, kad šalis eina gera kryptimi Taip ir yra, turime nepamiršti, kad, kad šalis kovoja karą, kare rytinėje dalyje ir kad tai suėda 5 procentus šalies BVP, BNP. Tas lėšas, žinoma, būtų galima sėkmingiau panaudoti civiliams tikslams ir, ir reformoms. Ir turime pripažinti, kad nežiūrint to, vykstančio karo ir kad tai nėra išaldytas konfliktas, tai yra karštas taškas, nes žmonės ten žūna beveik kasdieną arba dėl rusų, arba dėl jų, e, jų rankomis e, vykdomo karo. Bet žmonės ir mes esame įsitik, optimistiškai nusiteikę, kad pavyks ištaisyti tas spragas, e, išspręsti tas silpnasias vietas, kurias e, identifikavome draugę su kolegomis Ukrainoje ir TVF atstovais. Manau, kad šiandien susitinkame su finansų ministru tos šalies ir turėsime galimybę sužinoti viską iš jų apie situaciją. Tai tiek būtų iš mūsų. Thank you, Michael Gad. Ačiū, Mikeli galerį. Ar būtų daugiau norinčių ką nors pasakyti apie Ukrainą? Ponas Turkiš. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. dažnai e, linksniuojamas e, Viktoras Orbanas, kuris kaltinamas nacionalizmu ir kitais dalykais. Na, o grįžtant prie Ukrainos, tai vėlgi čia tarsi per daug neusimenama apie nacionalizmą. Ukrainos atveju. Taip, e, sakykime, dabar kartais iškeliami tokie klausimai kaip švietimo klausimas, tam tikrų kalbų e, diskriminavimas, tautinių mažumų diskriminavimas. Nereikėtų užmerkti akių prieš tokius reiškinius. Antai E, mokymas vengrų kalba e, jam iškilęs rimtas pavojus, turiu galvoje vengrakalbių e, mažumų padėtį. Ačiū. Ačiū, ponė Tokeš, ponė Galeri, atsakytumėt. Taip, mes kalbėjomės ir apie tai ir iš tikrųjų mums patvirtino, kad dabar bus įgyvendinami įstatymai, kuriais bus visiškai atsižvelgiama į Venecijos komisijos rekomendacijas. Praėjusią savaitę parlamentinės asociacijos komitetas ten buvo pasakyta, kad bus įgyvendinami tie įstatymai. O dėl datų, tai reikalai nukelti į atvejį, į ateitį, bet kol kas dar sunku pasakyti, kad tai, kas bus įgyvendinta, kad kirsi su Venecijos komiteto rekomendacijomis ar tar, Europos tarybos uh, nuostatomis ar mūsų nuostatomis, kalbant apie e, švietimą, mokymą e, mažumoms. Tad e, dialogas vyksta, mes visi suinteresuoti, sulaukiam tam tikrų paaiškinimų ir aš manau, kad iš esmės tai, kas bus įgyvendinama, nenukryps nuo to, uh, kas mums buvo patvirtinta. Ar būtų daugiau pastabų? Jei ne, tai tada ačiū Laimai ir kitiems kolegoms už informaciją. Na ir dabar galim tiesiai eiti prie 14 darbo tvarkės punkto. E, informacija apie mūsų komiteto misiją į Japoniją ir Pietų Koreją, kuri vyko balandžio 3-6 dienomis. Tad nuo balandžio iki e, trečios, iki šeštos dienos vyko e, toji misija, šeši, aštuoni, e, aštuoni nariai joje dalyvavo ir kartu mm, iš kitų, tai yra iš įvairių frakcijų, APP frakcijos, socialdemokratų, ALDE kolegos. Ir dabar mūsų misijos vienas tikslų buvo paremti mūsų strateginius partnerius Japoniją ir Pietų Koreją, kadangi tos valstybės mūsų artimiausios partneris visame regione ir tai yra solidžios demokratijos valstybės. Kalbant apie ES ir Japonijos strateginės ir ekonominės partnerystės susitarimus, tikimės, kad tie susitarimai bus e, pasirašyti vasarą. Ir tikimės, kad e, taryba e, likus trims mėnesiams perduos strateginės partnerystės ir ekonominės partnerystės susitarimų tekstus uh, E, mūsų parlamentui, kad mes galėtume deramai juos įvertinti, e, paruošti atitinkamą dokumentą ir po to patvirtinti plenarinėje sesijoje. Mes kartu domėjomės ir e, tai dėl branduolinių ir balistinių raketų bandymais, kuriuos vykdo Šiaurės Koreja ir mąstėm, kaip, galėtume, kaip ES galėtų prisidėti prie uh, tvarios taikos ir nusiginklavimo Korejos pusėsalyje. Ir kartu e, vėlgi mm, mes e, kartu norėjom palaikyti tą pagreitį, kuris buvo pasiektas per JAV ir Šiaurės Korejos aukščiausio lygio susikimuose. Tad mes save vertinam kaip savotiškais tarpininkais, uh, E, ir ES valstybės narės beje per susitikimus buvo pagirtos už vaidmenį, e, kurį jos vaidino, kai krizė įsisiubavo. Ir kai kurios valstybės narės tebe turi ambasadas Penjane ir kartu artimai stebėjo JAV ir Šiaurės Korejos aukščiausią susitikimą. Tad mes turėtume kartu palaikyti tvirtų sankcijų politiką, kol nesulauksim konkrečių rezultatų nusiginklavimo srityje, atsisakant branduolinių ginklų ir kaip deramasi bus dėl taikos susitarimų. Kita vertus, ES turėtų būti pasirengusi paremti taikos susitarimo įgyvendinimą. Tad tiek norėjau pasakyti įžanginių žodžių, O šiaip jau misija buvo labai gerai suorganizuota. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie organizacinių darbų FC e sekretoriatui ir kitiems. Tad dabar prašom. Ačiū. Aš nekartosiu to, ką pirmininkė sakėt. Viskas buvo labai gerai. Viskas gerai suorganizuota. E, tik tai pasakysiu, kad šita misija įvyko pačiu laiku, nes e, Liepa numatytas aukščiausio lygio susitikimas su Japonija, e, bet turiu galvoje kartu ir Pietų Koreją, nes matom, mm, kaip vyksta, kaip vyksta, tai yra, kaip klostosi įvykiai, tai įvyko aukščiausio lygio susitikimas. Uh, ar įvyks dar susitikimas tarp JAV ir Šiaurės Korejos kimo. O ES irgi turėtų įdėti savo indėlį į tvarę taiką. Ta norėjau pasakyti. Ir pakartoti, kad e, kelionė iš ties buvo labai gera ir mes susitikom su uh, E, užsienio reikalų ministru, Pietų Korejos parlamento pirmininku, susitikom, e, pakalbėjom vietoj, matėm, kas vyksta visame regione ir ypač e, Korejos pusės alyje. Ačiū Dubravka už pastabas. Toliau Urmas Pait. Labai ačiū, ilgus tris sakinius tik tai dar pasakysiu. Pirmiausia, ES ir likęs pasaulis ir toliau turi palaikyti sankcijas, nes labai svarbu, kad e, Šiaurės Korejos režimo laikysena pasike, pasikeistų, turiu galvoje branduolinių ginklų bandymus, kartu e, žmogaus teisų pažeidinėjimus. Ir tikiu, tikimės, kad po aukščiausio lygio susitikimų, kurie jau per ateinančias savaitės įvyks, tai galim tikėtis šiek tiek bent jau e, kad kažkas pasikeis. Kita vertus, taip, realistiškai vertinam, ar ve, turėtume vertinti stebėti padėtį ir toliau palaikyti sankcijas. Kita vertus, su tais reikalais e, suinteresuota ir Kinija, e, turiu galvoje, priekybinius santykius. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas e, yra tam tikrų poslinkių ir pietų Korejoje. Turiu galvoje dviejų valstybių vėlgi susivienijimą. Aišku, galima tikėtis, kad po kurio laiko tos dvi e, valstybės susivienis, bet e, tikrovė ta, kad e, pasikeitus tiesiog kartoms, tai gali būti ir gali to noro ir nebelikti. Ir toliau dėl ES bei Japonijos ir Pietų Korejos dvišalių darbų tai mes turėtume pagreitinti kibernetinio saugumo, kibernetinio e, saugumo e, darbus, turime, aišku, e, keistis patirtim ir kartu aktyviau, gyviau bendradarbiauti kibernetinio saugumo klausimais tiek su Japonija, tiek su Pietų Koreja. Ačiū Urmui Paes pats. Ar daugiau kas nors norėtų kalbėti šiuo klausimu? Atrodo, ne. Tai ką tada darysim? Nes kitas, penkioliktas darbo tvarkės punktas e, skirtas Tuniso e, vyriausybės vadovo susitikimui. Susitikimui Tad mes dabar galim laikinai nutraukti posėdį ir toliau atnaujinti posėdį lygiai pusę vienuolikos. Tad 25 minučių kavos pertrauką skelbiu. kažką jeigu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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, brangus kolegos, teskim užsienio reikalų komiteto posėdį priem prie 15 darbo tvarkės punkto. Man labai malonu ir didelė garbė į mūsų komitetą e, pasveikinti atvykusi Tuniso vyriausybės vadovą, poną Jusefą Čahedą Sveikas atvykęs. Merhaban, jūsų kalba pasisveikinsiu. Gimtają kalbą pasisveikinsiu. O šiaip mano šalyje 27 kalbom kalbama. Dar noriu pasakyti, kad mūsų komiteto uh, nariai atidžiai jau keliarius metus stebi padėti jūsų šalyje. Mums jūsų šalis tai demokratijos šviturys Šiaurės Afrikoje ir jūs tikrai nuėjote ilgą, nelengvą procesą, e, ilgą kelią. Mes, Europos parlamentas, pripažįstam jūsų tą nuveiktą kelią ir matom, kad e, reformų procesas tebe sitėse. Tad mes norėtume dabar išgirsti apie dabartinę padėtį ir jūsų vyriausybės e, projektus. Mus ir Tunisą sieja bendri interesai, turiu galvoje demokratiją, bet kita vertus ir gerą e, valdyseną ir ekonominis vystimasis, e, stabilumas svarbus dalykai. Ir todėl mes norėtume išgirsti, kaip Tunisas e, e, gerins ekonominę padėtį. Be to, labai malonu girdėti, kad po beveik dviejų metų pertraukos ar pas, vėlinimosi e, gegužės šeštąją numatyti savivaldybių rinkimai. Ir Europos parlamentas nusprendė pasiūsti rinkimų stebėtojų delegaciją kuri stebės e, rinkimus į savivaldybės, mūsų atstovas ponas Kastaldo, vyriausiasis stebėtojas, jis irgi dabar dalyvauja posėdėje. Na ir e, perinamasis laikotarpis, jo procesai vyksta ir mes norėtume e, konkrečiau išgirsti apie sprendimą nepratesti vadinamosios tiesos ir orumo komisijos įgaliojimų. E, Tad e, dar kartą sveikas atvykęs į mūsų parlamentą ir e, dabar jūs e, galit pasirinkti pats, kokią kalbą kalbėti iš tų 24 vietos kalbų ar anglų ar prancūzų kalbą. Ačiū, manyčiau, geriausia man kalbėti prancūziškai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti jūsų komiteto pirmininkui Davidui Makalisteriui už galimybę, už tą progą susitikti su jūsų komiteto nariais, kad būtų galima pakalbėti apie demokratijos procesus Tunise. Tie procesai prasidėjo 2011 metais ir kad būtų galima pakalbėti apie pasiektą pažangą turiu galvoje strateginius partnerystės ryšius tarp ES ir Tuniso. Kalbant apie politiką, tai Tunisas ir toliau ryštingai tęsia demokratėjimo procesus ir dabar e, demokratija jau yra įsitvirtinusi Tunise, tačiau dar e, la, tebelieka nemažai iššūkių, padarėm pažangą žodžio laisvės. E, sąžinės laisvės srityse, e, atitinkamų įstatymų priimėm. 2014-aisiais patvirtinta Tuniso e, konstitucija, kuri labai pažangi, kurioje numatyta teisė te, tautiniams mažumoms, žodžio laisvė, tikėjimo laisvė ir kitos laisvės. Uh, E, ir aišku, dabar konstitucijos nuostatos taikomus. Na, o kalbant apie savivaldybių vietos rinkimus, kurie numatyti e, ateinantį sekmadienį, tai e, po ilgų diskusijų mūsų parlamentinėje asamblėjoje buvo nuspręsta sustiprinti šalies saugumo uh, priemonės ir gegužės šeštąją vyks savivaldybių rinkimai, taip prasidės decentralizavimo procesas. E, tai savotiškas istorijos, e, istorijos etapas bus, nes tada jau bus galima kalbėti apie Tunisą kaip apie decentralizuotą valstybę. Tad mūsų laukia iš tikrųjų milžiniškas iššūkis. Mes turėtume uh, turėtume tikrai e, siekti, kad rinkimai būtų e, sėkmė, nes e, priminsiu, kad revoliucija mm, buvusi kaip tik kilo iš atskirų regionų, kurių padėtis buvo nevienoda. vienoda bet šiuo atveju mano vyriausybei, kuriai aš vadovauju, labai didelis darbas tenka užtikrinti, kad sklandžiai vyktų savivaldybių rinkimai. Mes dabar turim šalies parlamentinę asamblėją, e, vyko rinkimai į parlamentą, turim vyriausybę, bet dabar kalbam apie vietos savivaldybių rinkimą rinkimus, e, numatant tam tikras galės vietos institucijoms ir po to tada e, bus numatyti regioniniai e, rinkimai ir vadinamieji apygardų distrikts rinkimai. Na, o grįžtant prie savivaldybių rinkimų, tai labai svarbus klausimas aktyvus gyventojų dalyvavimas. Pas mus uh, E, yra rinkimų, e, tai yra tiksliau įstatymas, pagal kurį numatoma teisė moterims dalyvauti rinkimuose, bet kartu kelti savo kandidatūras į per savivaldybių rinkimus. Ir numatytos savotiškos kvotos, būtent tiek moterų, tiek uh, vyrų, kad būtų renkamai savivaldybių tarybas ir kartu numatytas tam tikras paritetas ar, ar savotiškos kvotos, kiek gali moterų ar vyrų mm, būti išrinkti tarybų pirmininkais. Tad tai yra unikalus atvejis e, musulmoniškame pasaulyje. Čia iš tikrųjų kalbama apie moterų apsaugą kartu jaunimas aktyviai dalyv... svarbus šiame kontekste. Aš kalbu apie moteris, apie mm, jaunimą, bet kartu reikia pasakyti, kad e, kad e, būtent tai, ko mes pasiekėm po revoliucijos, tai kartu ir pilietinės visuomenės dėka, o pilietinėje visuomenėje uh, aktyviai dalyvavo be visa kita moteris ir, ir, ir jaunimas ir dėl to mm, pavyko pakreipti šalį demokratijos keliu. Tad e, labai svarbus pilietinis visuomenės dalyvavimas rinkimuose. Mes dabar matom kandidatų sąrašus, vyksta gyvos e, diskusijos. E, šiaip padėtis, aplinkybės susijusios su savivaldybių rinkimais kur kas sudėtingesnės negu kad buvo per parlamento rinkimus 2014 metais, nes kandidatų sąrašai labai ilgi ir vyksta didelės diskusijos. Bet nuo 2011 metų rinkimus dabar organizuoja nepriklausoma tam tikra organizacija, o ne Teisingumo ministerija, kaip kad buvo diktatūros laikais. Tad tiek apie politiką ir manyčiau mes per ateinančias savaitės gyvensim labai e, tikrai e, matysim svarbių įvykių. Na ir toliau dar kalbant apie politinį pereinamąjį laikotarpį, tai Tunisas dabar jau E, reformavo e, e, veik, teismus, užtikrino teisvams nepriklausomumą ir kartu mes dabar mm, peržiūrim teismų įstatymą, kalbant apie konstitucinį teismą Tai vėlgi e, tiesiog iki šių metų pabaigos turės būti įgyvendinti tam tikri, tam tikri pakeitimai. O kalbant apie teisingumą, teismų darbą tuo pereinamųjų laikotarpiu, tai ne per seniausia mūsų parlamentas e, balsavo e, dėl to, kad nebereikėtų pratesti įgaliojimų e, tiesos ir orumo komisijai. Bet nepaisant to, mes iš tikrųjų mastom, kaip toliau tęsti tos komisijos pradėtus darbus, o turiu pasakyti, kad per, kai, per pastaruosius metus kai kurie darbai nebuvo deramai atlikti ir todėl mes dabar mastom apie tam tikras priemonės, veiksmus, kurių būtų galima imtis per tą perinamai teisingumo laikotarpį, kad būtų galima išlyginti takoskiras, konfliktus. Tas klausimas mums yra labai svarbus. Ir svarbu išeiti tą pereinamo laikotarpio teisingumo ar teismų laikotarpį. Tad toks yra e, politinis pereinamasis laikotarpis ir galima daryti išvadą, kad e, Tunisas dabar jau tvirtai stovi demokratijos keli, mes kalbam apie pagrindinės demokratinės teisės, jų įtvirtinimą, peržiūrim turimus įstatymus, numatom naujų elementų juose, imamasi labai didelių e, iniciatyvų, turiu galvoje paveldo klausimus, e, kartu m, kalbama apie teisę Tuniso moterims e, galėti e, tuokti su nemusulmonais ir tęsiam e, tok, tokius ir panašius darbus. Ir visą tai e, ir iš tikrųjų e, galima kalbėti, kad Tunise dabar yra daug laisvės, žiniasklaidos laisvės, laikomasi e, žiniasklaidos laisvės nuostatų. Tai nėra akivaizdu, turiu galvoje savo valstybę, kuri daugiau kaip 50 metų gyveno diktatūros sąlygomis ir kai viską sprendė viena partija, o Tunise įvykusi revoliucija iš esmės pakeitė padėtį. Na ir mes iš tikrųjų esam dabar demokratinio persitvarkymo kelyje. Uh, Kalbant apie ekonomiką, tai nu, patyrėm nemažai sunkumų nuo revoliucijos, nes e, taip reikėjo, žinoma, pirmiausia, sukurti demokratinės institucijas, bet kartu po revoliucijos e, tiesiog buvo suduotas smūgis ekonomikai. Mes pasistumėm, kaip sakiau, e, politinių institucijų institucijų prasme, bet e, ne tiek e, ekonomikos prasme. E, pas mus nedarbas tebelieka 15 procentų lygio, turiu galvoje aukštojo mokslo diplomus turinčius žmonės, jų nedarbą, jiems sunku rasti darbą. Ir nuo 2011 metų ekonomikos vystimasis apmerė, turint galvoje visus tuos dramatiškus įvykius, pokyčius. Ir dar būtų galima kalbėti e, apie saugumo e, tam tikrus e, klausimus. Antai 2015 vien metais įvyko trys teroro išpoliai, kurie sudavė labai skaudų smūgį Mm, tam tikroms ekonomikos šakoms, pirmiausia, turizmui, turizmo sektoriui. nes mūsų socialinis modelis, kurį mes kūrėm, tiesiog nedėra e, su teroristų grupuočių užmojais Daesh ir Al-Qaidos. Tad e, saugumo klausimai paveikė mus ir kartu e, turiu galvoje ir Libiją, kuri nuo 2011 metų kenčia nuo karo ir nuo 2011 metų e, pas mus atvyko daugiau kaip milijonas, pusantro milijono pabėgėlių iš Libijos. Na, o po tų uh, teroro, teroro e, išpolių 2015 metais, trijų išpolių, e, tai jų autoriai tiek e, tunisiečiai, tiek kartu kiti. Tad mes, aišku, dirbam su Libija, tiesiog dirbam uh, ieškom sprendimų, kaip būtų galima padėti Libijai išbristi iš krizės, nes, nes Li, Libijos krizė kartu veikia ir mus. Tad toliau, kalbant apie ekonomiką, iš tikrųjų labai daug darbų laukia nuveikti tam, kad uh, demokratija mm, visiškai įsitvirtintų, nes, kaip jau sakiau, mes padarėm nemažą pažangą mm, politiniam mm, teismų e, srityje, politinėje teismų srityje, tačiau e, ekonomika šiek tiek atsilieka. Ir čia pirmiausia, kaip jau sakiau, e, turizmo sektorius ir čia daug ką reikia nuveikti. E, sustiprinti sienų apsaugą, sustiprinti kovą su terorizmu. Mes jau tikrai sustiprinom e, ekspertų, ekspertizę šios srities. Nuo 2015 metų Tunisas jau sustiprino apsaugą ėmėsi priemonių, kurios leido mm, daugiau nebematyti teroro išpolių. Bet mes, aišku, esame atsargus, ne tai, kad čia dabar e, grėsmė jau savotiškai išnyktų, tie vadinamieji foreign fighters, užsienio kovotojai, papildomas rizikos faktorius. Mes sukūrėm nacionalinę struktūrą, saugumo struktūrą, 2015 metais buvo priimtas kovos su terorizmu ir pinigų plovimu įstatymas, kuris numato konkrečių priemonių. Na, vėlgi grįžtant prie ekonomikos, tai Tunisas e, šiek tiek atsigauna, e, atsigauna turizmo, žemės ūkio, sektorius, antai 2017 metais e, pastebėjom, kad ūkis e, išaugo 3 procentais, palygint su tuo vos 1 procentu, kuri, kuris buvo e, metus prieš tais. Na, o kalbant apie tą vadinamąjį juodąjį sąrašą, Tai dėl GAFI, juodai sąrašą, tai GAFI dabar jau tikimės, e, kad bus išbrauktas tas e, ir tikimės, kad e, dėl įmonių elgesio kodekso Tunisas jau nebėra juodajame sąraše. Ir kalbant apie kitą sąrašą, tai tikimės, kad Tunisas bus išbrauktas iki šių metų pabaigos. Tunisas e, ir toliau ES tebe laiko svarbiausių pirmojų partnerių e, kartu ir strateginė prasme. Dėl strateginės partnerystės tai 2018-2020 metų e, strateginės partnerystės dokumentas jau parengtas ir mastom apie strateginius ryšius po 2020 metų. Tad, kaip jau sakiau, demokratija dabar jau yra įsitvirtinusi Tunise ir tai jau didelis pasiekimas, bet, kaip sakiau, e, Europos Sąjunga yra mūsų svarbiausias partneris ir čia reikėtų partnerystėje numatyti e, tam tikrą konkretų vaidmenį. Toliau lalėka. Tai čia reikėtų atsižvelgti, kad mūsų šalis e, besivystanti šalis toliau bendradarbiavimas saugumo klausimais. Kaip jau sakiau, Tunisas yra sukaupęs didelę patirtį Mes, aišku, pasirengę daugiau, tvirčiau bendradarbiauti su ES saugumo klausimais. Ir saugumo klausimus būtų galima dar e, spręsti geriau, keičiantis informaciją ir, ir e, ekspertų žiniomis. Dar vienas paminėtinas dalykas - Open Sky susitarimas. E, Tunisas jau nuveikė nemažai darbų ir pasiruošęs jį pasirašyti. Na, o dėl pasaulio valiutos fondų, banko, pasaulinio banko vertinimų, tai e, praėjusį kovą mus palankiai įvertino šitos institucijos ir tai iš tikrųjų mums padės ir toliau e, tęsti reformas, tokias kaip e, saugum, e, socialinis saugumas, e, viešoji administracija, valstybės saugumas ir kompensacijų kasus. Na, o dėl laisvosios priekybos susitarimo Tai mes pasirengę, e, pasirengę e, pasirašyti, bet kita vertus vėlgi tai neturėtų e, pakengti mūsų ūkio augimui ir mes, žinoma, vertinam didžiai Europos Sąjungos paramą, kuri mums tikrai davė ir duoda daug naudos. Tačiau trumpai paminėjau keletą mūsų prioritetų ir dar noriu patvirtinti mūsų politinį sprendimą tiesiog ir toliau palaikyti glaudžius ryšius su ES. Ir vėlgi mes tą įsipareigojimą įtvirtinam jo laikomis tokiomis priemonėmis kaip e, e, LLK, Open Sky e, susitarimais dėl ES pagalbos, tai Tuniso žmonės dar iki galo nesuvokia ir mes tikrai turėtume rasti būdų, kaip būtų galima geriau tiesiog pateikti daugiau informacijos savo gyventojams apie ES paramą, nes mm, mūsų Tuniso žmonės iš tikrųjų laikosi vertybių, kuriomis grįčiame ES - laisvės, demokratijos. Ir dauguma žmonių tikrai dabar jau niekada nebenorėtų ar nebesvajotų grįžti į diktatūros laikus. Tad matom nemažus pasikeitimus Tunise E, po praėjus vos septyneriems metams, po despotijos, diktatūros metų, šiandien Tunisas jau yra tikra demokratija. Ir noriu tik tai pasakyti, kad demokratinių valstybių ne, ne, ne, negimsta tiesiog kiekvieną dieną, bet Tunisas per tokį trumpą laiką pasidarė demokratinę valstybę ir reikėtų palaikyti uh, E, demokratijos procesus, reikėtų daugiau investuoti ir mes e, šitą prasme daug vilčių dedam į ES, kuri iki šiol buvo e, mūsų pagalbininkas. Ačiū. You so Ačiū Jums. Na, o dabar pasikeisime nuomonėmis ir jeigu pritarsite tam, suteiksiu žodį kolegoms. Pirmiausia mano sąraše yra EPP atstovas Arno Danža. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas. E, gerbiamas atstovė, malonu Jūs čia matyti ir tikrai mūsų ryšiai su e, Tuniso parlamentu yra aktyvus, vyksta daugybė pasikeitimų delegacijomis. Jūs kalbėjote apie svarbų pereinamą į laikotarpį. Man atrodo, kad kartais darome per daug spaudimo Tunisui. E, bet mes taip pat norime dirbti ir, ir jūsų labui, jūsų žmonių labui ir man atrodo, kad būtent dėl to kartais darome per nelik didelį spaudimą šaliai, bandydami iš jo padaryti pavyzdinį atvejį, iš jos padaryti pavyzdinį atvejį, tai ir viskas vyksta gera valia. Ir suprantu, kad jums tenka tikrai sudėtingos užduotis įgyvendinant visus perinamojo laiko tarpio prioritetus. Ehm, aš kalbėjau apie ekonominius aspektus, bet aš norėčiau e, taip pat grįžti prie saugumo klausimų jums leidus. Man atrodo, kad situaciją dar galima būtų gerinti. Jūs sakėte, kad e, ES ir Tunisas bendradarbiauja kovos su terorizmu srityje, saugumo srityje vykdoma speciali ES programa skirta Tunisui. Norėčiau, kad įvertintumėte ją, ar jūs pagidautumėt kokiu nors nuoseklesnių veiksmų. Man atrodo, kad santykiai saugumo srityje e, taip pat gali būti palaikomi ir dvi šalių pagrindų. Vienas netmeta kito. Manau, kad galime toliau sėkmingai tęsti bendrą darbą. Kitas dalykas, jūs paminėjote problemą, kurią sprendžiame ir Europoje, grįžtančių į Europą kovotojų, kurie yra teroristinių organizacijų nariais Libijoje, Irake ar Sirijoje. Ar jūs Esate parengę vertinimo analizės, e, kai, kai tų asmenų, kuomet jie grįžta, ar jie pasineria į kita, į kitus e, ko, kovos mūšius džihado. E, ačiū, Arno Veržan. Toliau suteiksime žodį kolegoms, o prelegentui suteiksime žodį atsakyti vėliau. Gui atstovė paneveržėta. Ačiū, ponė premjerė, laba diena. Aš esu čia. Tikrai džiaugiuosi, matydama jūs čia ir galėdama jūs, jūsų klausytis apgailestauju, kad negalėjome anksčiau susitikti, susipažinti, kai lankiausi Tunise. Ir atsiprašau, kad e, taip susiklosti aplinkybės. Sutinku su tais, kurie sako, kad e, norime Tunisą ir toliau lydėti, jam įgyvendinant demokratinius pokyčius, einant demokratijos link. Mes dar nebuvome e, stebėti vietos rinkimų, bet rengėmės tai daryti. E, Fabio Kastaldo vadovaus tai delegacijai. Ir noriu užduoti apie tai klausimą. E, kalbant apie rinkimus, kokios, kokie galiojimai numetomi bus, busimosioms savivaldybėms, e, re, regionų valdžiai. Taip pat apie, su, apie terorizmo klausimus. Kokia yra jūsų situacija ir kaip Kaip užsitikrinti, kad bus įgyvendinti duoti pažadai šioje srityje? Toliau, laisvos prekybos sutartis e, vis, visapusiška ir išsami. Kai kam mm, būtų maloniau matyti tik partnerystės sutartį, o ne tik ekonominio bendradarbiavimo sutartį. Mes akcent, akcentuojame taip pat, kad šis sutartis gali būti pavojinga, žalinga Tuniso žemės ūkiu. Ką Jūs apie tai manome, kaip su, pavyzdžiui, lyvo galėjimi? Dar vienas dalykas. Praėjusią savaitę sulaukiau. E, nusiskundimų dėl žuvininkystės sektoriaus, pavyzdžiui, dėl to uh, tunui numatytų kvotų. Ką Jūs apie tai manote? Taip pat ar manote, kad dabar vykstančios dėrybos yra tikrai subalansuotos, ar tikrai nevyksta tik vien, į vieną pusę, kalbu apie e, asmenų sugražinimą į trečiasias šalis, kurie atvyksta pas mus. Taip pat kaip, kaip su Tunisu, ar Tunisas, ar Tunisais piliečiams skiriama pakankamai vizų atvykti pas mus. Jūs kalbėjote apie žmogaus teisės. Taip, iš tikrųjų yra pažangos, dėl to neginčiama. Tačiau išlieka du aktualūs klausimai, kurie nuolatos kartojami. Tai yra kankinimų klausimas, e, smurtas policijos e, ose. E, esame apie tai kalbėję. Ar galėtumėte paaiškinti, pakomentuoti Tai kaip, kaip dirba tai, tai tiesos ir susitaikymo komisija, nes labai e, daug apie tai kalbama ir labai kontroversiškai vertinamas jos darbas. Ačiū. Ačiū. Toliau EKR atstovas ponas Jurek. Prašyčiau nekalbėti ilgiau nei tris minutės. Premjera, už sutiktą informaciją aš čia. Tunisas geografiškai ir politiškai yra šalia mūsų, bet aš noriu e, pakalbėti apie štai ką. Gavome informacijos, kad a, auga nelegalios migracijos srautai iš Tuniso, nelegalių migrantų srautas. Būtent e, Tuniso piliečių vis daugiau tampa nelegaliais migrantais. Kaip Jūs paaiškintumėte e, šias tendencijas? Taip pat e, norėčiau pakomentuoti Open Doors instituto e, mums sutiktą informaciją apie nepakantumą atsivertusiems krikščionėms. Ar Tai, tai socialinis reiškinys, ne politinis. Nes kalba neina apie teisinę aplinką ar įstatymuose įteistą diskrimina, diskriminaciją, bet tai ne, nepakantumas pasireiškintis šalies visuomenėje, tų asmenų atžvilgių, kurie nusprendžia apsikrikštyti, tapti krikščionimis. E, jie turėtų būti ginami Tuniso valdžios. Ačiū. Thank you, Ačiū, pana Jurek. Žaliųjų frakcijos atstovas ponas Macelezi. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma pasakyti, kad Tunisas mums ne tik kaimininė šalis, bet ir svarbus sąjungininkas, ypač dabartinė situacija. Tai vienintelė Magribo šalis, kuri iš ties eina demokratijos keliu ir gyvendina esminius pokyčius, todėl mus dažnai kartais stulbina uh, kai, kai kurios ES šalis e, traktuoja Tunisą kaip tiesiog dar vieną kaimininę valstybę, kai tuo tarpu tai yra šalis einanti demokratiškų pokyčių pertokimų keliu. Aš žinau, kad tai užtrunka laiką, aš esu ispanas ir pas mus tie, tas persvarkymas dar neįvykdytas, nesibaigė. Kita vertus, mes visapusiškai jūs palaikome. Aš suprantu, ką Jūs sakėte apie perinamojo laiko tarp teisingumą, bet e, man kelia susirūpinimą keletas dalykų. Pavyzdžiui, kalbant apie teisminį persekiojimą už e, bendradarbiavimą su Benali režimu ir apie reparacijas aukoms nukentėjusioms. Dėl e, Laisvos prekybos sutarties aš tinku su jumis reikia simetrijos, tai labai svarbu. Ir noriu paklausti, kaip rengiantis E, užtikrinti, kad tos laisvos prekybos sutartys atitiktų e, klimato susitarimą bei e, tvarios visomosios darbo tvarkės e, nuostatas, nes prekyba turi būti e, tvari ir, ir, ir atnešti naudos visiems visame pasaulyje. Apie energetinės sistemas turiu klausimą, man atrodo, kad tai nebuvo aptarta. E, esu peržiūrėjęs įvairių studijų apie Tunisą šio, šio klausimu ir Paryžiaus susitarimo kontekste, ar, ar, kaip rengiasi Tunisas įgyveninti visišką anglės atsisakymo strategiją, kokia, kokiais metais numatoma. E, fosfatų pramonė vadina labai svarbu vaidmenį Europoje. Mes Europoje e, kaip tik gyvename reformą, kadmis tampa nepriimtinų metalų ir bandome E, kiek įmanoma užtikrinti didesnės žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą. Kaip manote, kokie, kokie veiksmai reikalingi pramonės rytie, kad būtų įmanoma gyveninti šiuos aplinkosaugos ir klimato kaitos tikslus? Ačiū. Ir paskutiniai trys kalbėsintys ponas Kastaldo. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė premjerė, man tikrai didelė garbė ir, ir labai malonu jūs priimti čia susitikti su jumis užsienio reikalų komitete. Turėjau galimybę netą akcentuoti Tuniso strateginį vaidmenį e, regione bei Viduržėmio jūros regione, nes buvau pranešėjų šiuo klausimu parlamente. Man taip pat nepaprastai malonu kad aš džiaugiuosi tuo, kad gyvenate reformas, gyvenate visus reikalingus planus. Turėjau garbės pirmininkauti, turėsiu, e, e, turėsiu garbės pirmininkauti delegacijai, kuris stebės vietos rinkimus jūsų šalyje. Noriu žodžiu apie tai klausimą, nes praėjusiais metais, šių metų eigoje buvo išlikę, iškilę kai kurių problemų Um, buvo vertinant rinkimų sistemą, taip pat kai kurių institucijų vadovai atsistatydino. Ar manote, kad visos internetinės sistemos veiks ir kad visi reikalingi organizaciniai reikalai bus sutvarkyti iki rinkimų pradžios? Kaip, kokį jūsų nuomonę politinį poveikį tie rinkimai turės nacionaliniu mastu? nes rinkimai vyks visose šalies miestuose, savivaldybėse ir, žinoma, įvairios politinės partijos bandys pasiekti konkrečių rezultatų. Taigi tai bus ir nacionalinio, nacionalinės svarbos e, momentas. Libija, turiu klausimą apie Libiją, e, kitą kraštutinumą. E, po arabų pavasario Tunisas atsidūrė avangardė šalių, kurios įgyvedina ekonominės, socialinės, demokratinės reformas. Kita vertus, e, ap, egzistuoja Libija nestabilumo e, šaltinis. Kaip Jūs vertintumėte pono Aftaro e, valdžią? Kaip, kaip tai atsiliepia stabilumo ar nestabilumo situacija ir kaip užtikrinama pasienio kontrolė. Žinau, kad jūs ėmėte svarbių žingsnių, siekdami užtikrinti savo sienų kontrolę. Taip pat turiu klausimą dėl juodųjų sąrašų. Mes tikimės labai greitai išvysti e, konkretų įgyvendinimą duotų pažadų. Kalbu apie asmenys, kurie turėtų išvykti iš Tuniso labai greitai apie rinkimus 40 procentų yra moterų, 30 procentų yra jaunimo, tai tikrai gera žinia pilietiniai visuomenė. Ačiū. Grazie, Fabio Castaldo. Ačiū, Fabio Castaldo. Toliau Michel Gala. Aš kalbėsiu vokiškai. Tiesiog norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai. Ir aš norėčiau pasveikinti Jūs atvykusiai. Džiaugiuosi, kad atvykote prieš savivaldybių rinkimus ir tikrai mums didelį garbė, kad atvykote. Taigi dar kartą dėkoju, kad atvykote prieš savivaldybių rinkimus. Ir tai yra ypač svarbu. 2011-aisiais, kai Tunise vyko rinkimai nacionalinė asamblėje, aš tuo metu buvau stebėtojas, taigi puiku, kad vyksta, savi, vyks savivaldybių rinkimai, žinoma, jie šiek tiek užtruko. 2011-aisiais pateikėme rekomendacijas kad ginkluotosios pajėgos, ginkluotųjų pajėgų atstovai taip pat galėtų dalyvauti rinkimuose, kadangi jie taip pat yra piliečiai, taigi džiaugiamės, kad į tai jau atsižvelgta. E, papildysiu tai, ką sakė kolegė Veržiet. E, savivaldybės ir lėšos, kurios skiriamos savivaldybėms yra svarbu ir naujas demokratinis legitimumas turi būti užtikrintas. Centrinė valdžios institucija yra labai didelė ir labai svarbu, kad kai ji perduotų kai, kurias, e, kai kuriuos savo įgaliojimus e, savivaldybėms. Tuomet valstybė galėtų veikti šiuo laikiškiau. įvairios agentūros turėtų veikti skaidriai ir bendradarbiauti. O tai būtų galima pasiekti irgi suteikiant daugiau įgaliojimų vietos valdžios institucijoms. Dėl paveldėjimo teisės. Tai labai svarbu, kad vienodai būtų elgiamasi su vyrais ir su moterimis. E, žinoma, gali būti ir e, galimybė priimti sprendimą kiekvienam asmeniškai, kaip tvarkysi su savo palikimu, tačiau turėtų būti lygybę užtikrinanti sistema. Dar vienas klausimas. Daugelie šalių yra problemų susijusių su tuniziečių gražinimu. Tų tuniziečių, kurie nelegaliai emigravo į kitas šalis. Ir yra problemų susijusių su procedūromis. Taigi būtų gerai tas problemas išspręsti. Dėl turizmo minėjote, kad situacija gerėja šioje srityje, suprantama, e, visi lyginame situaciją su 2010-aisiais. Gal galėtumėte ir jūs pristatyti, kaip turizmo sektorius plėtojosi po 2010 metų? Ačiū, ponai Galer. Toliau, kolega Milamo. Malonu Jūs čia matyti. Premjerė visų pirma noriu atsiprašyti, nes atėjau šiek tiek vėliau, kai jau buvote pradėjęs savo pasisakymą. E, bet kaip tik atėjau iš žuvininkystės e, komiteto, žinau, kad dirbote žuvininkystės ministru savo šalies vyriausybėje. Norėčiau tikrai pagirti jūsų šalį už žingsnius demokratijos link, nežiūrint visų ne, sunkumų, taip pat e, sunkaus terorizmo iššūkio, bet tikrai jūsų šalis eina demokratijos keliu, yra pavyzdys kitoms šalims. Ir noriu pasveikinti jūs, tikrai šiltai pasveikinti, pasidžiaugti dėl to. Taip pat noriu paklausti apie santykius ES ir Tuniso ir sutartį. E, jūs, jums suteikta prioritetinio partnerio statusas. Norėčiau uh, paklausyti iš tiko, kalbėdamasi su komisijos nariu Han prieš e, keletą dienų, akcentavau, kad reikia balsuoti plenarnėme posėdėje dėl uh, E, kai specialių kaiminystės instrumentų iki 2020-ųjų. Tai labai svarbu, <clears throat> nes matau, Tunisas viena iš tų šalių, labiau, kuriam labiausiai naudingas tas instrumentas. Gal, taip pat galbūt galėtumėte papasakoti apie turizmo srautus ir ar yra investicijų iš užsienio. E, taip pat noriu paklausti apie užimtumą ir apie po, po, po, ne, po revoliucijos, kaip viskas atrodo ir kokios investicijos iš užsienio. Toliau migraciniai srautai iš Tuniso į ES. E Ar yra nelegalios migracijos problemų ir kaip įgyvendinamos sutartis judumo srityje, mainų srityje, galimy, kokios šiandienos galimybės jauniems tunisiečiams, dėstytojams, kitiems atvykti pas mus? Right, thank you, dear colleagues. Ačiū, kolegos. Ačiū už užduotus klausimus, už jūsų indėlį. Pone Šahed, suteikiu Jums 10-15 minučių. Ačiū už užduotus klausimus. Mums tai yra galimybė paaiškinti dalykus, kurie nebuvo labai aiškiai atspindėti žiniasklaidos, nes iš tikrųjų komunikacija nevyksta labai sklandžiai. Tunise mes stengiamės gerinti šią sritį ir nuolat suteikti daugiau informacijos. Buvo paliesta daug temų. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo saugumo srities. Yra saugumo programa su Europos Sąjunga Ir tai yra dvišalė programa, bet e, buvo trukdžių ir tikimės šias problemas išspręsti netrukus. Ir e, mūsų kaimynais Libija, taip pat Sirija, Afganistanas – E, e, e, į, ten, į tą šalis yra išvykę mūsų kovo, kovotojų iš Tuniso ir jų yra apie 3 tūkstančiai. Dauguma jų žūsta konflikto zonuose, kai kurie patenka į kalėjimus. Nuolat rengiame saugumo misijas ir stengiamės papildyti tą sąrašą, ras, gauti daugiau informacijos. Žinau, kad e, visos Europos šalis e, labai nerimauja dėl to, kalbu apie teroristus. 2015-aisiais Tunise buvo balsuota dėl antiterorizmo, kovos su terorizmu ir pinigų plovimu įstatymo. Ir GAFI misija buvo atvykusi į Tunisą prieš e, tvirtinant šį įstatymą. Taigi tai nebuvo atsižvelgta tuo metu. Ir tie tuniziečiai, kurie dalyvavo terorizmo grupėse užsienyje, jie yra automatiškai sustabdomi oro uostuose. Ir suprantama, visi turime elgtis labai atsargiai apdairiai, nes kai tie užsienio kovotojai e, grįžta ar vyksta į Libiją, kai vyksta kovos Mosulė ir kitur, visa tai mums kelia nerima. Ir mums, tunisiečiams, saugumo situacija yra ypatingai svarbi, kaip ir europiečiams. E, tam tikra prasme, Tunisas tengiasi uh, apsaugoti Europos pietinę sieną. Nes štai situacija Libijoje ir įveikiai Mančesteryje, kurie buvo, kuriems buvo rengiamas į Libijoje. Taigi e, mes turime 500 e, km pasienį su Libija ir elektroniniu būdu stengiamės apsaugoti e, sieną. Na ir, o kitos šalys turi atvirą sieną su Libija dėl įvairių e, istorinių ryšių su šia šalimi. Taigi tai iš tikrųjų kelia rimtą problemą. Mes valdome, e, stengiamės užtikrinti teisėtą sienos kirtimą. Na, tai yra tam tikras e, dalykas, kuris iš tikrųjų yra susijęs su terorizmo grėsme. Ir mes stengiamės remtis tokiu požiūriu, kuris pagrįstas daugeliu matmenų. E, Mes vykdome jaunimo švietimą tuo klausimu, orientuojame jaunuolius e, rinktis kitą, ne terorizmo kelią. Mes turime kovos su terorizmu ir ekstremizmu strategiją e, kurią vykdome per kultūrinės švietimo programas, tengiamės pasiekti jaunimą kuriems kyla rizika nelegaliai e, emigruoti arba prisijungti prie teroristų grupuočių. Ir dabar grėsmė yra visur. Štai e, tuniziečiai vykdė išpolį Vokietijoje. Iš Tuniso išvyko 2011-aisiais ir tuo metu E, jie buvo tokie smulkus nusikaltėliai, bet dar ne teroristai, bet radikalizavosi Europoje. E, grėsmės šiais laikais yra labai kintančios, todėl saugumo srityje turime visi bendradarbiauti, tai yra globali grėsmė ir todėl turime saugumo ryšius sustiprinti ir geriau keistis informaciją. Kita labai svarbi tema, kuri buvo paminėta, tai savivaldybių rinkimai. Savivaldybių rinkimai yra ilgas procesas. Mes įdėgėme tris labai svarbius dalykus, tai yra suskirstėme teritoriją, e, trešdalis e, Tuniso neturi savivaldybių. Taigi norėjome, kad savivaldybės veiktų visoje šalies teritorijoje, kad visi turėtų galimybę naudoti savivaldybių teikiamomis paslaugomis. Kitaip sakant, padalyjome Tuniso teritoriją. Tai vienas dalykas. Antras dalykas - rinkimų įstatymais ir pagal šį statymą balsuoti gali daugiau moterų, daugiau jaunimo, taip pat asmenų turinčių judėjimo negalę. Ir trečia, kolektyvinis kodeksas, kuriame yra įtvirtintos prerogatyvos, e, kalbame apie regionus. Suprantama, vyksta diskusijos šiuo klausimu E, diskutuojame ir dėl teritorinių klausimų, nes e, siekiant decentralizacijos susidurime su dviem iššūkiais. Tai yra žmogiškieji ištekliai ir finansiniai ištekliai. Tai yra tie du iššūkiai, e, kurie, kuriuos įveikus mes galėsime išspręsti decentralizavimo klausimą. Mes e, Tunise esame įpratę turėti centrinę valdžią. O dabar numatėme tokį procesą, kuris turėtų trukti ne vienerius metus. E, ir Belgijoje draugas e, sakė, kad nuolat vyksta diskusija apie decentralizaciją. Taigi tai yra ilgalaikis procesas. Dar į kelis klausimus atsakysiu labai greitai dėl alyvogių aliejaus mes prašėme iš ES papildomos kvotos, nes Tunisui šis dalykas yra labai svarbus. Ir tai yra ES partnerių e, poreikis ir mes tikimės, kad šis klausimas bus teigiamai išspręstas. Ir, ponė Veržijat, jūs paminėjote tą istorinę problemą, kurią jau visi mintinai žino. Dėl Alekos. Taip, mes dirbame, e, mes esame pereinamajame ekonominėme laikotarpyje ir tas laikotarpis yra labai sudėtingas. E, žinome, kas vyko prieš revoliuciją, buvo didelis socialinis poreikis pasamdyti daug žmonių. Na, o dabar e, jau iškyla pensijų klausimas ir viešųjų funkcijų vykdymo klausimas. Na ir kai dėl Alekos, tai e, vyksta dialogas e, su pilietinė visuomenė, ir labai svarbu, kad valdymas vyktų tinkamai, kad mes galėtume e, suderinti tas ir vienokią ekonomiką ir kitokią, kurios iš esmės tarpusavėje nedėra. Europa yra e, pagrindinis Tuniso partneris, 75 procentai e, apyvarta yra. ir toks bendradarbiavimas vyksta su Europos Sąjunga. Kitas klausimas buvo dėl e, tiesos ir orumo komisijos. Tai nėra vienintelė priemonė, kuri užtikrina teisingumą pereinamuoju laikotarpiu. Tai yra žmonių asa, e, asamblėja, mes, tie deputatai, e, dar dirba ir ši institucija turėtų baigti savo veiklą gegužės 31 dieną. Ir atstovai taip balsavo, todėl, kad tiesos ir orumo komisija nukrypo nuo savo funkcijų. E, po revoliucijos vyko įvairūs procesai. Ir dabar turime surasti tokią priemonę, kuri leistų sutaikyti tuniziečius ir leisti jiems susitaikyti su savo praeitimi. Ir e, visos rekomendacijos yra perduotos teisingumo institucijoms, kad jos e, atsižvelgtų į tai. Dar labai greitai galiu atsakyti į klausimą dėl turizmo. Kaip žinote, 2011-aisiais buvo įvykdyti trys terorizmo aktai. Ir dėl to pasikeitė turistai Tunise. Tai yra kitokie. Dažniausiai atvyksta turistai iš Alžyro ir Libijos ir daugiau kaip 2 milijonai alžyriečių atvyksta kiekvienais metais. Taip pat e, europiečiai buvo susirūpinę dėl saugumo, bet dabar jau grįžta ir europiečiai. 2017 buvo maždaug 7, e, 7 milijonai turistų ir grįžta vis daugiau europiečių, būtent italų, vokiečių. E, Ir manau, kad perspektyvos 2018-iesiems yra gana geros. Mes tikėmės sulaukti 8, 8 milijonų turistų. Tikėmės, kad dauguma jų bus iš Europos, nes e, saugumo problema jau nebus e, tokia didelė. Dėl nelegalios migracijos. Buvo neįprasta e, migrantų banga Tunise šiais metais po to ta banga nuslūgo ir mes esame atviri visokiams bendradarbiavimo formoms, tame tarpe ir admisijos susitarimams, ir kvotoms. Apskritai e, tunisiečiai gerai integruojasi e, kitose šalyse. E, jie taip pat prisideda ir prie nacionalinių Tuniso dedamų pastangų. Dėl policijos e, smurto, e, kankinimų, policijos vykdomų kankinimų. Taip, tikrai yra tokių atvejų ir vyksta administraciniai, teisiniai tyrimai. Ir kiekvieną kartą, kai tik pranešama apie tokius atvejus, E, yra ir sulaikomi tie asmenys, ir įkalinami. Taip mes pereiname nuo diktatūros de, prie demokratinės e, valdžios ir buvome policinė valstybė, dabar tampame demokratinė valstybė, turime kovoti su terorizmu ir tai yra nauja ekstremizmo forma. matome, kad visur vyksta teroristiniai išpoliai, mes turime atsižvelgti į tai, turime gerbti įstatymus, turime užtikrinti asmenų orumą. Ir norėčiau pasakyti, kad Tunise vyksta radikalūs pokyčiai. Galbūt panašus pokyčiai vyko Ispanijoje. Nuo revoliucijos praėjo dar tik septyneri metai. Ir mes norime išsaugoti šią naują demokratiją. Žinoma, atsirado ir socialinių varžančių aplinkybių. Tunisas niekada tiek daug neinvestavo į karinę pramonę. Na, o dabar atsirado nauja grėsmė, terorizmo grėsmė, kuri iškyla demokratinė valstybė ir Tunisas irgi yra taikinys dėl to, kad jis yra demokratinė valstybė. Mes e, prašome ES paramos mūsų naujai demokratijai ir tai taip pat yra geopolitinis, strateginis iššūkis nes e, mūsų šalis gina tas pačias vertybės, kurias ginate jūs Europoje jaunimas vykdė revoliuciją, nes norėjo gyventi laisvoje šalyje, demokratinėje šalyje. Tai yra labai svarbu, bet šaliai e, tai nelengva, nors e, ir švietimo lygis kyla, ir moterų aktyvumas didėja. E, žinoma, yra neligybė tarp vyrų ir moterų ir e, kalbant apie algų dydį ir yra smurto prieš moteris. E. Ir tai irgi yra labai svarbus iššūkis. Ir mes manome, kad ES galėtų paremti Tunisą tokiu jai sunkiu laikotarpiu. Thank you. Ačiū. Na, antroje dalyje turbūt e, kalbėjote panašiai kaip Tuniso parlamente, nes e, jums buvo užduota sunkių klausimų. Ir mūsų e, komiteto delegacija vyks į Tunisą Liepos 16-22 dieną. Taigi e, mes galėsime dar pasikeisti nuomonėmis ir tuo met. Na, o dabar norėčiau palinkėti Jums gero susitikimo su pirmininku Tajaniu šiandien po piet ir geros kelionės į Luksemburgą ir Niderlandus dvišalėms daryboms. Dar kartą ačiū Jums, kad atvykote, kad e, aptarėme įvykius jūsų šalyje kuri yra mums labai svarbi, tai padėkoju ir jūsų šalies ambasadoriui. Ačiū Jums ir sėkmės. Colleagues. Kolegos, mes jau keliomis minutėmis vėluojam. Ir dabar prieėm prie darbo tarkė 16 punkto. Ir tą progą norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi pona Nizar Kairalą, užsienio reikalų ministro pavaduotoja Sveikas atvykęs į mūsų užsienio reikalų komitetą, mums malonu ir garbė jūs matyti. Pone Kairala, jūs pačiu laiku atvykot į parlamentą, nes dar vakar mes e, pirmą kartą mm, aptarinėjom partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tarp ES ir Irako. Ir kaip jūs žinot, Europos parlamentas turi e, pritarti šitam susitarimui, kol prieš tai, kol jis įsigalios. Matom, kad mm, dabar daug kas e, keičiasi jūsų šaly. Prieš porą mėnesių Kuveitas suorganizavo konferenciją, kurioje buvo kalbama apie Irako atkūrimą, o gegužės 12-ąją e, jūs e, turėsit visuotinius rinkimus. Ir mes dabar labai susidomėjimu klausysimės uh, jūsų minčių apie jūsų šalies ateitį. Per pastaruosius metus kartu matėm, kad Irako vyriausybė dėjo pastangų, e, kad nu, užmėgsdama ryšius su kaimininėmis valstybėmis, kad e, įtvirtintų pusiausvyrą regione. Tad mes norėsim kartu išgirsti ir jūsų nuomonę apie Irako užsienio politikos prioritetus e, regioninėme kontekste. Tad dar kartą sveikas atvykęs, ponė Kairala, ir žodis jums. Labai ačiū. Labai vertinu šią e, progą susitikti su jumis Briuselėje. Ryšiai tarp Irako ir ES yra vienas mūsų ūsienio reikalų politikos e, prioritetų. Mes e, siekiam ilgos partnerytės, nes ES labiausia gali padėti Irakui e, visiškai persiorientuoti į demokratijos kelią. Mes iš tikrųjų turėtume siekti, kad mūsų toji ilga laikė partnerystė būtų sėkmė. Na, o per pastaruosius keliarius metus mes jau mm, nemažai pasiekėm. E, dabar po to, kai taip, čia buvo sudaryta koalicija e, kovoje su Daesh, e, mes kreipėmės į jungtinės tautas, e, į karinius, karinės, kar, karin, karinių patarimų, ginkluotės klausimais ir pasiekėm ir dabar norim dirbti kartu su tarptautinė koalicija tam, kad būtų galima kartu išrauti terorizmo šaktis, šaknis, nes krizė, besitęsianti krizė Sirijoje, Jemenė e, ir e, toliau judins daug, tiesiog sukurs daugiau terorizmo, o mes siekiam stabilumo regione. Todėl mes e, tiesiog e, kuriam tokio nuosaikaus bendradarbiavimo regione koncepciją, stengiamės palaikyti gerus ryšius su regiono valstybėmis. Tai labai sunku pasiekti, tačiau mes veikiam ryštingai ir mes norėtume dėti, įdėti teigiamą indėlį į regiono saugumą. Ir mes esam tikri, kad mes tiesiog galim įveikti krizę. Antai su Saudo Arabija, su Iranu, su Turkija mes jau užmesgiam gerus ryšius, nepaisant įvairiausių sunkumų. Ir per dėrybas mes norėtume e, vadovautis e, tai, taikiomis priemonėmis. Tačiau manytume, kad e, ateinantis keliari metai regione bus sunkus ne vien tik tai Irakui, bet visam regionui ir kartu Europai. Ir kaip tik todėl mes ir dirbam su Europos e, valstybėmis, su Europos Sąjunga ir tikimės jūsų pagalbos, nes e, turbūt jūs e, norėtumėt naujo mūsų bendradarbiavimo etapo ir mes to norėtume bendradarbiavimo etapo aplinkosaugos klausimais, vandens telkinių valdymo klausimais, ekonominio bendradarbiavimo ir kartu norėtume, kad jūs įsitrauktumėte į Irako atkūrimą. Nes kalbu, kai kalbu apie Irako atkūrimą, tai turiu galvoje ne vien tik tai nuo Daesh išlaisvintas e, teritorijas, bet turiu galvoje visą Iraką. Uh, Turiu galvoje tuos dešimtmečius po e, dešimtojo dešimtmečio pradžios karo. Tad jūs e, kartu, kartu norėtume sudaryti sąlygas užsienio bendrovėms įsisteigti. Tai nėra sunku, nes kalbam apie struktūrinės problemas, kurias įveikti reikės laiko, bet kita vertus kalbam ir apie uh, sprendimus, kuriuos turės priimti Irako vyriausybė, kad sukurtų tinkamas sąlygas užsienio bendrovėms. Ir jūs e, galit mums padėti pasidaryti savotiškų centrų, e, centrų regione. Ir šiaip lankėsi jūsų delegacijos ir e, kviečiam ir daugiau apsilankyti, kad pamatytumėt savo akimis saugumo padėtį. nes mm, vėlgi stabilumo, e, saugumo nebuvimas tai yra sektarinio susiskaldimo ir kitokio susiskaldimo e, priežastys. Ir kalbant apie rinkimus, tai yra tam tikrų pastangų iš tam tikrų politinių grupuočių vėl e, suskaldyti šalį sektarinių pagrindų. Tad galbūt taip e, aiškiai nepasireikš e, per visuotinius rinkimus, bet gali būti tokių tendencijų ar pastangų e, ateityje. Mes kalbam apie taikų valdžios perdavimą, apie pereinamąjį laikotarpį ir šiuo atveju Irakas unikalus apie taikų perdavimą. kartu, e, kartu dabar matom, kaip vyksta priešrinkiminė kampanija, tiesiog vos ne meno parodos gatvėse vyksta. Tad mums reikia ES paramos. Mes turim e, įtvirtinti teisinę valstybę, mes tu, turim įveikti ir Daesh ir kalbam apie mūsų poreikius nuo 2003 metų. Ir todėl mes norėtume, norėtume, kad e, kartu NATO ir mums padėtų renkti mm, profesionalesnės karinės institucijas, e, padėti mums kurti pajėgumus Ir aišku, mes jau gavom nemažai ES paramos per pastarąjį dešimtmetį. Manytume, kad pajėgumų kūrimas ir mokymas, švietimas tą irgi galėtų teikti ES, ypač turiu galvoje moterų teisės, ir kitus klausimus, kurie svarbus politinio perinamojo laikotarpio sąlygomis. Mes e, pasisakom už Irako vienybę, bet kitą vertus suvokiam, kad nemažai išbandymų laukia rekonstrukcijos procese, bet kartu turiu galvoje vietos valdžios institucijas. Todėl mes norėtume, kad e, E, centrinė vyriausybė būtų kuo labiau apriepi, kad joje dalyvautų ir tautinių, ir etninių įvairių ir mažumų atstovų. Ir todėl šiame kontekste svarbus ir vietiniai rinkimai. O šitie visi visuotiniai rinkimai, kurie laukia, tai iš tikrųjų suteiks nemažai galimybių visiems E, nes tie, kas buvo atstumti, dabar jau irgi pasidarė e, visuotinių rinkimų, rinkimų proceso dalis. Ir čia reikėtų paminėti, kad e, Irako vyriausybė nemažai pasiekė, turiu galvoje, sudarė sąlygas išvykusiems žmonėms per, grįžti į savo gyvenamasias vietoves. Ir čia šiame procese paminėtinas tam tikrų jungtinių tautų, tarptautinių organizacijų, ES institucijų įnašas. Tad mes turim aiškę krypti artimiausiai ateičiai ir tikimės, kad mes einam e, tikrai teisingų kelių, teisingą linkmę per šį politinį perinamąjį laikotarpį. Ačiū, ministrė, už jūsų tokius glaustus, tikslius komentarus ir dabar suteikiu žodį jums, o dabar suteiksiu žodį kolegoms, o po to jau jūs galėsit atsakyti į jų klausimus ir pastabas. Danžon, ačiū, ponė ministrė, už pasisakymą. Irakas dabar išgyvena stabilizavimo fazę, e, nors e, e, taip palygint žiūrinti tuos pastaruosius metus ir jūs paminėjot kartu ES vaidmenį Irako stabilizavimo procese. E, jūs paminėjot, e, mes aišku darėm pastangų e, nuvykti, mūsų delegacija nuvykti į Iraką, bet daugiau saugumo kliūčių iškilo ir kartu valdysenos tam tikrų klausimų turiu galvoje valdymą tose teritorijose, kurios, kurias užgrobė islamo valstybė. E, kartu tam tikrų teroristinių grupuočių grįžimas į tam tikras teritorijas. O aš turiu štai tokį klausimą dėl ES vaidmens vietos šiame regione. Jūs paminėjot saugumo sritį, kaip galima bendradarbiavimo sritį. Bet aš norėčiau išgirsti, kokią vietą ES galėtų užimti. Ar tos vietos jau neužėmė JAV ir Iranas. Iranas didžiulė e, Irako kaiminė. Ar jūs manot, kad ES gali užimti tam tikrą e, vietą, nes tuos mano paminėtos dvi valstybės jau vaidina tam tikrą vaidmenį, turi tam tikrą vietą saugumo kontekste. Ir kaip jūs įsivaizduojate ES vaidmenį saugumo požiūriu? Ačiū, Danžanui. Ministrė, ar jūs norėtumėt atsakyti? Labai ačiū. Vertinu jūsų klausimą. Tikrai jūsų klausimas svarbus, nes mm, jis labai rūpi mūsų vyriausybei, būtent kokias sąlygas, kaip būtų galima atkurti tas įsis buvusias užgrobtas e, vietovės, kaip būtų galima e, užtikrinti e, užimtumą, kaip sudaryti sąlygas, kad įmonės tarptautinės norėtų investuoti. Na, o kalbant apie investicijas, tai tikrai yra vienas atstatymo, atkūrimo būtų, nes Irako vyriausybei reikia išteklių tiesiog tam, kad būtų galima užtikrinti saugumą ir tada, aišku, nukenčia kitos rytis. Bet aš turiu galvoj e, būtent tokius darbus kaip ligoninių, kelių, e, ligoninių statymą, kelių tiesimą, oro uostų. E, statybą. Ir šiame kontekste ES vaidmuo labai svarbus, nes ne viena kita valstybė negali mums šitą prasme padėti, net ir JAV. Kai kalbant apie pajėgumų kūrimą, mokymą, švietimą, tai ES jau dirba su Iraku šiais klausimais ir kartu skatindama teisinės valstybės daigų puoselėjimą būtent ryšiai šitą prasme labai svarbus, nes ES jau e, e, rėmė, e, iš tikrųjų turi visą paramos istoriją, paramos valstybėms, kuriuoms reikia atkurti demokratiją. Antai, ne per seniausia Europos sąjunga pasiuntė patarėjų tam, kad būtų galima įgyvendinti saugumo pajėgų reformą, e, tam, kad būtų galima parengti saugumo strategiją. Darbai jau prasidėjo ir kitas klausimas - teisėjų mokymas, rengimas ir kartu tai labai svarbu jiems, kad šie galėtų užtikrinti įstatymų laikymasi. Ir šią prasme Europos Sąjunga galėtų vaidinti tam tikrą vaidmenį, tiesiog kartu su, dirbdama kartu su kitomis regiono valstybėmis. Mūsų manimų bendradarbiavimo koncepcija yra gana naujas dalykas, gan naujas savoka mūsų regione, nes iki šiol matėm daugiau konkurencijos, o ne bendradarbiavimo konkurencijos, kai pasitelkiamos netinkamos priemonės. Kai ištekliai ir konkurencija nepanaudojami teigiamą prasme ir Šia prasme ES gali mums padėti. Antai vakar jau buvo raginamos kaimininės valstybės bendradarbiauti aplinkosaugos, energetinių išteklių panaudojimo ir valdymo klausimais. Mes, Irakas, norėtume būti nepriklausomi nuo tam tikrų sektarinių tendencijų, kurias matom Saudo Arabijoje ar Irane, atsiriboti nuo ten musulmonų brolių. Mes norėtume, kad krizė būtų įveikta taikos priemonėmis. Nemanom, kad veiksmų eskalavimas Sirijoje, Jemene ką nors duotų. Matėm kaip po daugelio metų, mm, niek, sakykime, Sirijoje niekas, ne, nieko ne, niekas nepasiekta. Tad ES turėtų užsiengažuoti klausimai susijusiai su krize regione, nes matėm e, teroristų išpolių, pabėgėlių. Visa tai labai arti ES, tol, toli nuo JAV. Ir todėl, manyčiau, ES turėtų paremti mm, Iraką, Tunisą, kitas panašias valstybės, kurios deda rimtų pastangų e, norėdamas normalizuoti šalį. Ir norėčiau tik tai taip, kad būtų, kad padėtumėt mums įveikiant perinamai politinių laikotarpį. Legos, ar turite kokiu nors pastabu? Ministre, ar norėtumėte ką nors dar pridurti? Prieš atsisveikindamas, noriu padėkoti Jums už šią galimybę susitikti ir tikiuosi, kad E, delegacija e, nori atvykti pas mus apsilankyti Irake ir turime laiko priimti ją, kai tik tai atvyksite. Ačiū. Ministrė, noriu Jūs informuoti, kad FED komitetas rengėsi siūsti delegaciją į Iraką. Antroje šių metų pusėje galbūt gruodžio mėnesį, nes mums reikia e, sutvarkyti visus e, saugumo leidimus. Bet tikrai tikimės nuvykti į Bagdadą ir su, pasikalbėti su pašnekovais ten. Ir mes tikrai remiame atstatymo darbus jūsų šalyje ir tikrai remiame jūs jums bandant įveikti visus iššūkius, kuriuos šiandien, apie kuriuos šiandien mums papasakojate. Taigi, kelionė planuojama gruodžio mėnesį. Jeigu kolegos nieko nebenori pasakyti, noriu padėkoti ministrė jums už tai, kad atvykote pas mus. Posėdis baigiamas. O Po pietų mūsų posėdis prasidės 14.30 ir tai bus seminaras skirtas ES Kinijos santykiams. Ačiū. December. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.